Die Sitzung ist eröffnet. Pradedame posėdį. Iš pradžių nagrinėsime paskų pranešimą. Pranešėjai turės galimybę pasakyti paskutinės pastabas. Nėra komentarų. Ir čia ne protokolui. Negalioja. Taigi, pradėsime balsuoti. Pirmas kompromisas, kas už. Pirmas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 51 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dar kartą. Kas už 51 pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko, tikriname. We have this 52. Abstimmung ist geöffnet. Pradedame balsuoti. Start. But it does not work for me. Ah. You've closed it before. How come it doesn't? Hmm? What do you want? It's closed before. Ist mit 28 zu 8. Atmesta 28 už ir 28 prieš. You have exchanged your cards and all. Jūs Jūs visi balsavote su viena kortele? Ar pasikeitėte kortelėmis? Kad būtume tikri, dar kartą balsuojame dėl trečio kompromiso. Ne, atsiprašau, dėl 51 pakeitimo. 51 pakeitimas. Šakė pakeitimas. Ne. Jie neutral. Die Abstimmung ist geschlossen. Bal baigiame balsuoti. Vis tiek 28 prieš 28. E, taigi atmestas pakeitimas. Ja, Nieko negaliu pakeisti. Toliau 52 pakeitimas. Kas prieš, susilaiko atmesta. 53. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 54. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 56. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 57. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 73 pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį 73 pakeitimo, kas prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, antra dalis. Kas čia parašyta? Jeigu priimtas, jeigu priimta e, pirma dalis, tai tuomet e, einame prie kito pakeitimo. Kas už, kas už antrąją dalį? Kas prieš? Susilaiko atmesta. Kompromis 5 dafür. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 108 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 109 kas už, prieš, sus, susilaiko atmesta. 7 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 8 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas, kom, devintas kompromisas, e, jau dėl jo balsavome, 148-149 pakeitimai. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 152 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 155 kas už, prieš susilaiko atmesta. 150 pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta, trečioji dalis kas už. Atkrenta šita dalis. Čia nedidelis domino efektas. Toliau viskas atkrenta. 151 atkrenta. 153. Kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 154. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 156. Kas už? Ne, neatkrenta. 156. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 157. 157. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 158 kas už, prieš susilaiko atmesta. 163 kas už, prieš susilaiko atmesta. 159 kas už, prieš susilaiko atmesta. 162 kas už, prieš susilaiko atmesta. 160 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Toliau antroji dalis šito pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 161 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 164 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ar galima galeriui užčiaupti? 164 kas už, kas prieš atmesta. 166 kas už, prieš susilaiko priimti. 167 kas už, prieš susilaiko priimta. 179 kas už atkrenta, jeigu patvirtinta 167, 10 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta priimta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 200, pakeitimas 200, kas už e, pirmąją jo dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. Kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 209 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 210 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 211 ir 212 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 213 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 214 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 215 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Du šimtai šešioliktas kas už, prieš susilaiko priimta. 217 kas už, prieš susilaiko atmesta. 218, kas už, prieš susilaiko priimta. 220, kas už, prieš susilaiko patikrinsime. Balsuojame dėl 220 pakeitimo. Nors man atrodo, kad priimta. Balsavimas baigtas. 25 už 32 prieš atmesta. 219 kas už, prieš, susilaiko priimta. 221 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 222 ir 223, 224 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 227 kas už, prieš susilaiko atmesta, 226 kas už, prieš susilaiko priimta. Du šimtai dvidešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 229 kas už, prieš susilaiko priimta, Toliau 14 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko, patikrinsime. Kompromis 14. Balsuojame dėl 14 kompromiso. Balsavimas baigtas. 37 už 18 prieš atme priimtas. patilėk. Taip, labai garsus šiandien. Dabar balsuosime dėl 15 kompromiso. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 256 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 272 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 273 kas už, prieš, susilaiko priimta. Prašau. 274 kas už, prieš, susilaiko priimta. 275 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 276 ne, nes buvo priimtas, ne. 276 ir 277 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 278 kas už, prieš susilaiko priimta, 279 kas už, prieš susilaiko priimta. 280 kas už prieš susilaiko priimta. 283 kas už prieš susilaiko priimta. 200 ne šitas atkrenta. 17 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta patikrinsime. Balsavimas baigtas. 40 už 19 prieš priimta. 297 pakeitimas. Kas už? Prieš. Gerbiami kolegos, aš norėčiau paprašyti, kad visi dalyvautumėte balsavime, nes aš nematau. Nes visada turėsime balsuoti elektroniniu būdu. 297. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 299. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Norite patikrinti gerai 299. Balsavimas baigtas. 31 už 28 prieš priimta. Toliau 300 ir 301 pakeitimai, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 302 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 303 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trys šimtai penktas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 304. Kas už? Prieš susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas baigtas. 26 už 32 prieš atmesta. 306 kas už prieš susilaiko atmesta. 307 kas už prieš susilaiko priimta, 309 kas už, prieš susilaiko atmesta, 308 kas už, prieš susilaiko atmesta, 310 kas už, prieš susilaiko priimta, 311 kas už, prieš susilaiko atmesta, 312 kas už, prieš susilaiko atmesta. 313 kas už, prieš susilaiko atmesta. 314 nesuderinamas. Galima dėl jo balsuoti. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko primta. E, žodinis pakeitimas numeris 5. Ačiū. Nedidelis skirtumas. Kas už, prieš, susilaiko primta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, prie, ir penktas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko atmesta, septintas kas už, prieš susilaiko atmesta, aštuntas kas už, prieš susilaiko atmesta, devintas kas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas kas už, prieš susilaiko atmesta. Koks dabar pakeitimas? Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, 12 ir 13 pakitimai kas už, prieš susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 36 už 18 prieš 5 susilaikė, taigi e, pranešimas priimtas. Sveikinu pranešėją. Pone Liozing. Taip mes pateikėme pranešimą parengtą mažumos ir nusintėme į praeitą savaitę sekretoriatui. Dėkoju. Dabar pranešimas dėl Europos gynybos sąjungos, Urmas Pet yra pranešėjas, ar kas nors nori dar ką nors pasakyti, turiuomenyje pranešėją, kadangi ne, iš karto pradėsime balsuoti. 91 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta, pirmas kompromisas kas už, prieš susilaiko primta. Tai tuomet 103 pakeitimas, kai jį surasiu. Štai jis dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? 103. Kas už pirmą dalį? Labai gerai, kad kartais du kart paskelbi balsavimą dėl to, patie, dėl to paties punkto. Priimta. Kas prieš? Susilaika, susilaiko? Ne, jūs susilaikėte. Gerai, kitą kartą žinosiu. Ačiū, ponė Galeri. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 104, kas už, prieš, kažkoks chaosas. Kas už 104 pakeitimą? Kas prieš? Kas atmesta. 105. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 106. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 107. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 108. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta.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 susilaiko priimta. 114 pakeitimas vėl dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už prieš susilaiko atmesta. 115 kas už prieš susilaiko priimta. 116 kas už prieš susilaiko Atmesta. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 118. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 121. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 119. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 120. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 122 kas už, prieš susilaiko priimta. 123 kas už, prieš susilaiko atmesta. 124 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 138 pakeitimas Kas už, prieš, susilaiko priimta. 139 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Apšimas išklausim. Balsavimas baigtas. 31 už 28 prieš priimta. 141 kas už, prieš susilaiko atmesta, 142 kas už, prieš susilaiko priimta, 143 kas už, prieš susilaiko priimta, 144 kas už, prieš susilaiko priimta, 145 kas už, prieš susilaiko priimta. 146 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 157 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 158 kas už, prieš, susilaiko priimta. 159 kas už, prieš susilaiko priimta, 160 kas už, prieš susilaiko priimta, 162 kas už, prieš susilaiko priimta, 163 kas už, prieš susilaiko priimta, 164 kas už, prieš susilaiko priimta, 165 kas už, prieš susilaiko priimta, Septintas kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. 175 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko primta. 176 kas už, prieš susilaiko primta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Norėčiau kolegų iš EPP frakcijos paprašyti dalyvauti balsavime. 186 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 188, 189, kas už, prieš susilaiko atmesta. 100. 90 kas už prieš susilaiko atmesta, 191 kas už prieš susilaiko priimta, 192 kas už prieš susilaiko priimta, 9 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta, 206 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta, 207 kas už prieš susilaiko priimta, 208 kas už, prieš susilaiko atmesta, 209 kas už, prieš susilaiko atmesta, 210 kas už, prieš susilaiko atmesta, 211 kas už, prieš susilaiko priimta, 212 kas už, prieš susilaiko atmesta, 10 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 222 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 223 kas už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 249 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 250 kas už, prieš susilaiko priimta. 251 ir 252 kas už, prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 258 kas už, prieš. Dar kartą. 258 pakeitimas kas už, prieš. Patikrinsime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Antrasis mit 24. 24 už 33 prieš atmestą. 259. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 260. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Balsavimas baigtas. 28 už 30 prieš atmestą. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 273 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 274 ir 275, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 276, kas už, prieš susilaiko atmesta, 277 kas už, prieš susilaiko priimta, 17 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 281 kas už, prieš susilaiko priimta, 282 kas už, prieš susilaiko priimta. Dar kartą, 282, kas už? Kas prieš? Patikrinsime. Balsavimas baigtas. 23 už 35 prieš atmestą. 283 kas už, prieš susilaiko priimta. 284 kas už, prieš susilaiko priimta. 285 kas už, prieš susilaiko priimta. 286 200 ir 288, 286, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 288, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 287, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 289, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 290, kas už, prieš susilaiko atmesta, 291 kas už, prieš susilaiko atmesta, 292 kas už, prieš susilaiko at, priimta, 293, 294, 295 kas už, prieš <laughs> susilaiko atmesta. 200 96. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 297. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 298. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 18. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 306 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 307 kas už, prieš, susilaiko priimta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 48 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 57 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 58 kas už, prieš susilaiko priimta, 59 kas už, prieš susilaiko priimta. Čia 59 dar patikrinsime jį. Reikės dažniau tikrinti, nes labai vangiai balsuojate. Balsavimas baigtas. 25 už, 18 prieš. 15 susilaikė, tai priimta. 59 pakeitimas, 60 pakeitimas dabar. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 86 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 20, 37 už 21 prieš. E, priimta antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Ta pačia dauguma priimta. Trečias ir penktas pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Ketvirtas, šeštas ir septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. Devintas kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 už, 20 prieš, vienas susilaikęs, sve, priimta, sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime dėl Lunaček pranešimo. Pone Liozink. Yes, we have tabled her. I... Taip mes teikėme mažumos pranešimą ir pritę savaitę nusintėme jį sekretoriatui. Dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Dabar balsuosime dėl Lunačiak pranešimo. Čia yra trys pakeitimai, kurie yra identiški. Taigi balsuojame už pirmą, antrą ir trečią pakeitimus. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Norite patikrinti? Gerai. Was kriege ich, Ulrike? Ulrike, ką aš už tai gausiu? Balsavimas baigtas. 45 už 11 prieš. Nedidelė balsų persvara priimta. Pone pranešėja, žodis jums. Dėl ko ten ginčijatės? Dėl Uzbekistano? Ulrike. Ulrike. Pasakykit man, dėl ko mes dabar balsuojame. Taip, aš žinau, bet dėl kokios dalies? Dėl pirmosios dalies, dėl pirmosios pastraipos. Žinau. Pirmoji pastraipa, pirma, pirmasis, antrasis, trečias pakeitimai, kuriuos patikė Benifeikas Pari Kukan. 44 už, 11 prieš. Šis pakeitimas buvo patvirtintas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl nuomonės projekto su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 46 už, 7 prieš, 3 susilaikė. Pone Lunačiak. Like Taip, aš norėjau e, pasisakyti, dėkoju pirmininkė. Pirmininkė, aš norėčiau e, atsimti savo pavardę iš šio dokumento autorių sąrašo, nes e, aš suprantu, kad stiklinė yra pusiau pilna ir aš suprantu, kad iš tikrųjų pažangos yra padaryti ir todėl pateiktoje rezoliucijoje yra gerų dalykų, bet aš vis tiek noriu, kad mano pavardė būtų išbraukta. Dėkoju. So either, but... e, ji nepritarė, bet čia nėra vardinis balsavimas. Tai tiesiog bus įprastinė procedūra, kaip tai bus pateikta plenarniam posėdžiui. Nežinau, kas perims tada šį pranešimą pirmininkas ar kaip tai vyksta, tiesiog bus panaudota e, įprastinė procedūra. Kartais taip nutinka. Šiek. Lunaček pranešimas be Lunaček. Ne, dabar pranešimas. Kas už pirmą pakeitimą? Kas už? Prieš? Susilaiko? priimta. Nepaisant vangaus EPP dalyvavimo patvirtinome. Iš tiesų du trečdaliai jūsų nebalsavo. Pirmoji dalis tikriname ją elektroniniu būdu. Tai yra pirmasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. 28 už, 27 prieš priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patikrinsime. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 24 už, 20 prieš, 11 susilaikė, priimta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Elektroninis balsavimas dėl to, kad labai vangiai balsuojate. Balsavimas baigtas. 40 už 13 prieš priimta. Tai 18 ir 19 atkrenta, 21 kas už, prieš susilaiko atmesta, 5 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 24 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta, 25 kas už, prieš susilaiko priimta, 6 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 28 pakeitimas. Keturios dalis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Trečioji, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Patikrinsime. Ketvirtoji dalis tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 11 už 28 prieš atmesta ir 15 susilaikė. 29. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko primta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 30. pakeitimas kas už. Norite patikrinti antrą dalį gerai. Balsavimas baigtas. 9 už 31 prieš atmesta. Ulrike, tu man būsi skolinga viskio. 30. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Elektroninis baigiamasis balsavimas. Balsavimas baigtas. 48 už, 4 prieš, 3 susilaikė priimta. Uh, Pirminkė, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Turiu pripažinti, kad dėl šio teksto mums pavyko susitarti, daug ką jį įrašėme. Aš, kaip ir minėjau anksčiau, nepritariu 17 pakeitimui, bet dauguma jam pritarė. Ir aš vis dėlto norėčiau, kad e, mano pavardė liktų prie, prie šio pranešimo, dėl to, kad aš manau, kad e, šis pranešimas realiai padės mums kovoti su vaikų darbu Uzbekistane. Dėkuoju. Okay. Nežinau, ar tai įmanoma. E, prie vieno išbraukti pavardę, prie kito palikti. Nežinau, mes patikrinsime, ar tai įmanoma. O dabar nuomonė, Elmaro Broko nuomonė, kas už. Iš karto elektroninis balsavimas gerai, kas už, kas prieš, susilaiko. Ne, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. 40 už 3 prieš. Ar kas nors dar turi klau, kitų klausimų? Jeigu ne, tai tuomet mūsų kitas posėdis vyks lapkričio 7 ir 8 dienomis. Dėkoju ir linkiu gražaus vakaro.